ekstremaliems scenarijams. Finansinė krizė iš mūsų pareikalavo, kad išvestinės finansinės priemonės būtų geriau reglamentuojamos. Aš norėčiau paprašyti komisijos ir tarybos, jog šis esminės svarbos e, teisės aktas būtų e, prioritetinis kitos kadencijos metu. Aš norėčiau padėkoti kolegoms iš Ekon komiteto už e, atliktą darbą. Mūsų bendradarbiavimas per pastaruosius dešimt metų šitais klausimais buvo labai svarbus. Dar kartą ačiū visiems. Grazie. Thank you very much, dear colleague. Dėkoju. Tad dabar vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tad pirmasis svarstymas parlamente yra baigtas. Fox pranešimas Europos sutarpinio finansavimo paslaugų verslui teikėja. Vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmas svarstymas parlamente yra baigtas. Naktą gal Pranešimas finansinių priemonių rinkos. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis svarstymas parlamente šito klausimu baigtas. Sveikiname praneš, pranešimą. Kotsolino pranešimas Europos regioninis plėtros fondas ir Saunglaudos fondas. E, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Komiteto pakeitimai pradame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 19. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 41. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigtas. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. patvirtinta. 43. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 48. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 54. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 59. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 60. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 66. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 67. Už, pasitikrinsime dėl 66 elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame patvirtinta didelė balsų dauguma. 67 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 68 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 69 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 70 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 80 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 82 vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. atmesta. 91 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 92 už, prieš susilaiko patvirtinta. 93 už, prieš susilaiko patvirtinta. 98 svarinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 101. Dvi, dvi, pirmoji dalis, svarinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 102. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 106 už, prieš susilaiko patvirtinta 110 už, prieš susilaiko patvirtinta 113, už prieš susilaiko patvirtinta 122, už prieš susilaiko patvirtinta 225, už prieš susilaiko atmesta 226, vardinis balsavimas pradedame, balsavimas baigtas, atmesta 227, už prieš susilaiko atmesta 225. 33. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 228. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 212. E, Varnis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 34. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 229 už, prieš susilaiko atmesta. 230 už, prieš susilaiko atmesta. 52 už, prieš susilaiko patvirtinta. 231 atkrenta. 232 už, prieš susilaiko atmesta. 58 pirmoji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. 233 atkrenta, 234 vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Dėkoju. Atmesta. 202 už, prieš, susilaiko, atmesta. 235 už, prieš, susilaiko, atmesta. 100 96 ir 203 varinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 71, 72, 73. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 236 už, prieš, susilaiko, atmesta. 197, 204. Svarnis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. atmesta. 74, 75 ir 76 už, prieš susilaiko patvirtinta. 237 už, prieš susilaiko atmesta. 198 ir 205 vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 77, 78, 79. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 238 vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 83-191 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 84-192 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 193 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 8... 239 už, prieš, susilaiko patvirtinta, atmesta. 87, 194 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 206 už, prieš, susilaiko atmesta. 88 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 240 vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 241 vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 207 kas už, kas sulaiko atmesta. 242 42, kas už, kas prieš atmesta. 243 vardinis balsavimas. Pradedame. Atmesta. 94, 97 imtinai balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 213 atkrenta, 244 D, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 29 dviem dalimis, kas už pirmąją, vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas prasideda. Baigiame. Pritarta. 208 atkrenta. Ne, vis dėlto neatkrenta. Kas už? 208, kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 185. Dėl 208 prašome perbalsuoti kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 185 vardinis balsavimas prasideda. Baigėsi. Atmesta. 105 dalys, pirmoji dalis balsuojame, vardinis balsavimas. Baigėme. Priimta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtoji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Penktoji dalis. Baigiame. Atmesta. 188, 99, 209. Visi atkrenda 214. Taip pat 103D, 245D. Priimta. 186 vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta 246 D. Vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 105. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 189 varnis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 108 varnis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 247 už, prieš susilaiko atmesta. 248D vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 200. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Penktasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 215, 16, 17 atkrenta 2, 18. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. 211 už, prieš, susilaiko, atmesta. 115, 201 Vardis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 11. Varnis balsavimas. Baigiame. Kap 190 kas už, kas prieš. Susilaiko. Tikriname kortelėmis. 190. Baigiame. Priimta. 14. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 219 atkrenta 187. Ar 187 taip pat atkrenta. 15 varnis balsavimas prasideda. 15 baigiame balsuoti. priimta. 220 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 221 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 16 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 222 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 223 vardinis balsavimas. Baigime. Atmesta. 25 už prieš susilaiko priimta. 224 atkrenta. Vardinis balsavimas dėl viso komisijos pasiūlymo. Balsuojame vardinį balsavimą. Baigiame. Priimta sveikiname pranešėją ir tai buvo priimta pirmoji svarstymo. Dalį pranešimas nauji, naujų keliaivinių automobilių standartai. Vardinis balsavimas. Baigiame. Priimta. Kas už komisijos pareiškimą, kas priimta. Taigi sveikiname pranešėją, pirmojų parlamento svarstymų pritarta. Rys pranešimas plastiko gaminių poveikio mažinimas aplinkai. Vardinis balsavimas prasideda. Baigiame. Priimta. Taip pat sveikiname pranešėją. Turkanų pranešimas dėl trašų naudojimo ES Balsuojame vardiniu balsavimu. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Agėja. Darbuotojų apsauga nuo karcinogeninių medžiagų poveikio. Ar pranešėja prašo žodžių? At... Colleghi, è un, è un diritto della relatrice, vi prego di rispettare. Grazie Presidente. Con... Eh, Dėkoju ponia pirmininkė. Per galutinį balsavimą šios direktyvos klausimų mes parodysime, jog ES ambicijos siekiant apsaugoti ES darbuotojus iš tikrųjų buvo labai rimtos. Mes čia įvardiname apie 30 naujų kancerogeninių medžiagų, kurios bus aktualios milijonams e, darbuotojų. Norėčiau padėkoti Empl komiteto kolegoms Ulskog ir Role e, tarp jų, tačiau taip pat e, visiems e, ir šešėliniams pranešėjams bei kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie parodymo to, jog parlamentas yra pasirengęs apsaugoti mūsų piliečius. Dėkoju. Dabar balsuojame dėl laikino susitarimo, vardinio balsavimo. Baigėme balsavimą patvirtina ta, patvirtinta balsų daugumą. Sveikiname pranešimą. Pirmasis svarstymas to būdu baigtas parlamente. Ajuta pranešimas. Ajuta pranešimas. Ar pranešėjas prašo žodžio? Gra Grazie, prezidente. Cari... Dėkuoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti šešėliniams įvairių frakcijų pranešėjams, rengiant šitą uh, direktyvą, jų indėlis buvo labai svarbus. Tekstas buvo patvirtintas transporto komitete, tai yra labai svarbus judumo paketo aspektas. Mes e, siekiame užtikrinti prekių vežimą, užtikrindami tvarumą ir mažesnę taršą. Europos piliečiai reikalauja, kad e, būtų saugoma aplinka ir šis parlamentas pasisako už tvaresnį judumą. Tai yra labai pageidautinas ir teigiamas e, dalykas ir aš manau, kad turėtume pasakyti už tokį tekstą, kuris buvo patvirtintas kompetentingame komitete. Balsuojame dėl e, komiteto pakeitimų bloko, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 89, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 84D, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 29 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30 CP, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 85, 6 atkrenta, 87 varnas balsavimas. Baigiame. Atmesta. 90 D, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 82 90D. Tikriname kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 92 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 91 kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Trečias kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 88 atkrenta. 83 taip pat, kadangi buvo atmestas 87. Taigi balsuojame. Baigiame. Pritarta pirmojų svarstymų ir sveikiname pranešėją. Beje, ir Regner pranešimas dėl įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas. Balsuojame Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Sveikiname pranešėjas. Novokov ir Krell. Bendros Europos regionės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglos fondo, Europos jūro reikalų, žvinkės fondo, nuostatos šių fondų finansinės taisyklės. Balsuojame dėl pirmojo svarstymo rezultato. Kas už, kas prieš, pritarta. Sveikinu pranešėjus. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį išorės sienų ir visų finansinės paramos priemonė. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Balsuokime kortelėmis, pradedame. Man atrodo, kad dauguma akivaizdi, tačiau matome, kad didžiai dauguma buvo pritarta. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį prieglapšių migracijos integracijos fondos. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį genetiškai modifikuotos sojos MON. Balsuojame dėl rezoliucijos vardinių balsavimų. Prasided, pradame balsuoti. Baigime. Pritarta prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį. Genetiškai modifikuoti kukurūzai. Balsuojame dėl rezoliucijos teksto. Baigiame. Pritarta prieštaravimas pagal Vokietijos fizikų šviesto straipsnį tam tikri bis etileksilafloftalato naudojimo atvejai. Vardinis balsavimas dėl rezoliucijos. Baigėme. Pritarta. Prieštaravimas pagal darbo taisyklių 66 straipsnį tam tikri bis du etilftalatų naudojimo atvejai. Pasuojame už visą tekstą, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Tam tikri kromo trioksido naudojimo atvejai. Prieštaravimas. Pirmasis punktas, kas už, kas prieš. Sus... Balsuojame dėl originalaus teksto. Baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Pirmoji, antras punktas, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Dėl pirmosios dalies balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dėl pirmojo pakeitimo balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, pritarta. Pasuojame dėl trečiojo dar kartą kortelėmis, baigiame. Pritarta. J. Konsultuojam dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. S. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. V. Kas už, kas dėl S. Balsuojame kortelėmis, nors dauguma akivaizdi. Baigiame. Iš tikrųjų taip yra. Pritarta. V. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. X, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Z, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. AA, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. AC, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu. Kortelėmis baigiame. Pritarta. Ponas Kavada, dėl vedimo tvarkos. Aš norėjau tokį mandagumo dalyką paminėti. Kadangi jau dalyvaujame greičio olimpinėse žaidynėse, norime pasveikinti vertėjus, kurie labai neblogai tose lenktynėse dalyvauja, kad ir vargstam. Aš taip pat jiems dėkoju vertėjams už kasdien jų atliekamą darbą. Laikotarpis po arabų pavasario. Septintasis straipsnis, kas už, kas prieš, tai susilaiko, priimta. 47, dviem dalimis, kas už pirmą, kas prieš, susilaiko, pritarta. Antroji už, prieš, susilaiko, pritarta. Ket... Dėl antrosios dalies balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 48 dviem dalimis. Pirmoji už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji už, prieš, susilaiko, pritarta. Baigiame už vis, balsuojame už visą rezoliuciją, pradedame balsuoti, baigiame. Pritarta Sveikiname pranešėjus ir dėkuoju visiems kolegoms. Yes, <laughs> I think so. <laughs> Riprendiamo l'ordine dei lavori, colleghi. Kolegos, pagal darbo tvarkę dabar turime nagrinėti ponios Fajon pranešimą dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašų nustatymas. Kosovas. Kolegos, prieš perdodama žodį Taniai, kolegiai Taniai Fajon, norėčiau paprašyti visų, kurie išeina iš plenarinių posėdžių salės, kad e, jie tai darytų tyliai iš pagarbos mūsų pranešėjai. Al do la parola alla relatrice. Suteikiu žodį pranešėjai. Prašau. Ačiū, pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš tikiuosi daugiau ramybės ir dėmesio salėje, kadangi kalbėsime labai jautrių ir svarbių klausimų. Kolegos, prašomi išeiti kuo ramiau, bet ir sklandžiau iš salės. Dėkuoju dar kartą. Kolegos, mes šiandien dar kartą parlamente aptarinėjame vizų liberalizavimų klausimą Kosovui. Iš tikrųjų labai jautrus klausimas, sudėtinga tema, kadangi Kosovas yra paskutinė vakarų Balkano regiono valstybė, kuriai vis dar taikomas vizų režimas vykstant į ES. Norėčiau priminti, kad Kosovo vas įvykdė visus reikalavimus, kurie yra būtini laisvam vizų režimui įdėkti. Ir todėl prieš keletą kurį laiko buvo kreiptasi į tarybą ir komisiją, priminant, kad Kosovo įvykdė visas sąlygas, gal netgi kit, geriau negu kitos Europ, regiono valstybės. Prieš keletą mėnesių buvo ratifikuota sieną ir su Juotkalnyje. Ir tai buvo padaryta, nors tai buvo nelengva. Taip pat buvo kovojama su politinė korupcija aukščiausių lygmenių. Todėl mes rytoj dar kartą patvirtintume laisvą visų režimą šiai valstybei. Tuo labiau, kad visos šio regiono valstybės jau naudojasi bevizių režimu. Tai yra labai svarbu narystės siekiančioms valstybėms, jų piliečiams, galvojant ne apie ekonominius, politinius kontaktus, bet ir apie kontaktus tarp gyventojų. Kosovas labiausiai izoliuota vakarų Balkanų valstybė, o mes kalbame apie vizų liberalizavimą. Žinoma, kol kas mes nekalbame apie kitas temas, kurios yra svarbios Kosovui. Tačiau šiuo metu mes turime sutelkti dėmesį į tai, ką Kosovas yra pasiekęs. Tiesiog ES valstybės netliko savo užduoties, kadangi buvo pažadėjusios, kad kai Kosovas įvykdys visas sąlygas, jam bus suteiktas laisvas vizų režimas. Nelabai suprantu, kodėl taryboje šitas klausimas neįtraukiamas į darbo tvarkę. Mes prarandame pasitikėjimą mumis. Politikai, verslo atstovai ir Taip pat potencialus nusikaltėliai iš esmės nelaukia vizų, jie sugeba laisvai keliauti. Visos, be vizis režimas yra reikalingas piliečiams ir piliečiai puikiai supranta tai, mes turime ištesėti mūsų pažadus. Taip pat norėčiau priminti ir kitus atvejus, pavyzdžiui, kai bevizį režimą e, numatėme Ukrainai ir kitoms rytų Europos valstybės. Piems tai tokių prieštaravimų nebuvo. O dabar blokuojamas šitas klausimas būtent šios vienos valstybės atžvilgiu. Rytoj mes turėtume dar kartą patvirtinti įgaliojimus, kuriuos suteikėte man, būtent pasakant, kad jūs pasisakote už bevizį režimą Kosovui. Tuo labiau, kad ši šalis įvykdė visus įsipareigojimus, tai pripažino komisija, tačiau valstybės narės to nenori pripažinti, kadangi tos valstybės blokuoja šį klausimą ir verčia nepasitikėti mumis. Vizų politika, vizų režimas yra piliečiams labai aktualus klausimas ir manyčiau, kad mes sustiprintume uh, Kosovo piliečių savimonė, jeigu mes padarytume tai, ką turėjome padaryti po to, kai jie įvykdė savo įsipareigojimus. Taigi viskas priklauso nuo ES valstybių narių vyriausybių. Aš norėčiau, kad rytoj pirmojų, pirmojo svarstymo rezultatą jūs patvirtintumėte ir atnaujintumėte mano įgaliojimus. Taigi aš turiu labai didelių lūkesčių susijusių su rotės sprendimu. Dėkuoju, mėla kolega, norėčiau dar e, atsiprašyti, dar kartą atsiprašyti, kad buvo šiek tiek triukšmo jūsų pasisakymo pradžioje. Na, o dabar žodis komisijos nariui Avramopulas. Prašome. Ačiū pirmininkė. Gerbėjim kolegos. Džiaugiuosi šią diskusiją dėl vizų liberalizavimo Kosovo piliečiams Ir aš dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai Fajon už jos nuolatinės pastangas, darbą, ryštą remiant šitą pasiūlymą. Kai prasidėjo dialogas 2012 metais dėl vizų liberalizavimo, komisija bendradarbiavimo su Kosovo administraciją, kad jie sugebėtų įvykdyti visus reikalavimus susijusius su laisvu vizų, bevizų režimu. 2016 metais Kosovas ėmėsi ryštingų žingsnių siekdamas bevizio režimo. Ir todėl mes pasiūlėme piliečiams atšaukti vizos prievolę kad tą dieną, kai pasiūlymas bus priimtas ir pasiūlytas e, parlamente ir taryboje, Kosovas jau bus pasirašęs sienos e, e, demarkavimo sutartį ir kovos su korupcija. 2018 m. Liepos mėnesį Buvo įvertintos pastangos ir pažanga ir komisija konstatavo, kad Kosovas įvykdė visus reikalavimus keliamus beviziam režimui. Taip pat buvo įvykdyti ir kitų, kiti du reikalavimai. Todėl mes paraginome tarybą ir parlamentą toliau nagrinėti mūsų pasiūlymą. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už tą nuoseklę paramą, kurią jūs išsakėte mūsų pasiūlymo adresu. Sienos demarkavimo sutartis su Juotkalnyje yra ypatingai svarbus žingsnis ir jis nebuvo paprastas. Tuo labiau, kad tai yra labai politiškai jautrus klausimas. Kai kurios valstybės narės išreiškė abejonių dėl galimos migrantų iš Kosovo rizikos ir siūlė pasimokyti iš praeities. Aš puikiai suprantu, kodėl nuogastaujama. Kosovas taip pat tą puikiai suvokė ir bendradarbiauja su įvairiomis valstybės narėmis tiesiogiai švelnindamas šitą riziką. Mes ir toliau raginsime Kosovo vyriausybę įgyvendinti toliau visus tikslus, stiprinti kovą su korupcija ir demokratijos principus, teisinės valstybės pagrindus ir taip pat kovoti su korupcija, be to ir informuoti piliečius apie jų teisės ir pareigas, jeigu bevisis režimas būtų suteiktas. Visos vakarų Balkanų valstybės turi naudos iš bevizio režimo. Labiausiai tai naudinga piliečiams, kurie gali laisvai keliauti į ES. Aš visuomet sakiau, kad vizų režimas atneša ir teises, ir uždeda prievolės. Kosovas tai puikiai supranta, nuveikęs didžiąją darbo dalį ir aš tikiuosi, kad Kosovas dirbs ir toliau šią kryptimį. Tiesiog parlamentas turėtų dar kartą paraginti tarybą grįžti prie darybų starlo ir priimti kuo greičiau tinkamą sprendimą. Mylė. Ačiū gerbiamam komisarui. Dabar kolegai Šoltė žodis iš AFET komiteto. Minutė, prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip nuolatinis pranešėjas Kosovo klausimų AFET komitete, norėčiau pasakyti, kad Kosovas uh, susitvarkė su daugybė iššūkių. Praėjusiais metais jam pavyko ratifikuoti sienos sutartį su Juotkalnyje. Tai buvo didžiulis pasiekimas, kadangi buvo susitarta tarp suinteresuotų šalių ir tai buvo paskutinis žingsnis siekiant bevizio režimo. Buvo pasiekta pažangos ir kovojant su korupcija, organizuotų nusikalstamumu Ir Europa patikino, kad iš tikrųjų šie žingsniai buvo žengti. Tačiau vis dėlto vizų e, liberalizavimo Kosovas nesulaukė, nors mes tam pritarėme šiame parlamente. Ir šitas klausimas vis dar nepatenka į tarybos darbo tvarkė. Vienas partneris savo įsipareigojimus įgyvendina, kitas partneris to nedaro, Tai reiškia, kad antrasis partneris praranda pasitikėjimą ir ypač Kosovo piliečių pasitikėjimą. Ačiū, gerbiamas kolega. Dabar pereisime prie frakcijos savo pasisakymų. PPA frakcijos vardu kalbės kolega Ademov. Prašau. Pone pirmininkė, Iš karto, kai tik buvo prasidėjęs dialogas tarp Europos komisijos ir Kosovo, mes galime pasakyti, kad buvo parengti keturi pranešimai dėl Kosovo pasiektos pažangos. 16 metų gegužės mėnesį Europos komisija pateikė savo du siūlymus e, dėl Kosovo, sakydama, kad Kosovas turėtų ratifikuoti sustarimą dėl sienos su Jotkalnyje ir kad Kosovas turi ir toliau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Daug kas buvo nuveikta, tą matome ir 18 metų komisijos pranešime, tačiau Kosovas turėjo atitikti kitus 95 kriterijus ir visi jie turi būti įgyvendinti. Mes pripažįstame Kosovo vyriausybės įdėtas pastangas mes, manau, galiausiai turėtume parodyti Kosovo piliečiams, tam yra ties laikas, kad mes rūpiname savo bičiuliais už ES ribų. Mes taip pat turime aiškiai pasakyti, kad jeigu yra pasiekiama rezultatų, jeigu kriterijai pasiekiami ir įgyvendinami, tai tuomet e, būtina pateisinti tuos lūkesčius, kuriuos turėjo žmonės. Tad manau, kad Kosovo piliečiai turėtų turėti galimybę laisvai keliauti ES. Kaip buvo pasakyta, Kosovas yra vienintelė vakarų Balkanų valstybė, kuri kol kas negali pasinaudoti vizų liberalizavimu. Ir vizų režimo liberalizavimas neturi nieko bendro su organizuotu nusikalstamumu. Norėčiau pasakyti, kad daug pabėgėlių iš Kosovo, e, kad išaugo labai didelis pabėgėlių kiekis ir buvo kaip tik tarp piliečių vykdoma kampanija sakant, kad e, pasiekus tam tikrus kriterijus bus e, liberalizuotas vizų režimas. Ir bet galiausiai ar kalbėtume apie terorizmą, apie tarptautinės priemonės kovai su terorizmu, neturime to painioti su vizų režimu. Aš norėčiau, kad e, tiksliau galiu pasakyti, kad Kosovas atitinka visus mūsų integracijos visus keliamus kriterijus susijusius su integracija, su pabėgėlių priimimu, sienos valdymas, taip pat saugumo reikalai sprendžiami buvo teigiamai, todėl turėtume balsuoti už tai, kad Kosovo piriečiams nebereiktų vizų keliauti ES. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės kolegė Sipel. Dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, beveik prieš trejus metus komisija pasiūlymą suteikti bevizį be režimą Kosovui. Jau tada komisija buvo įsitikinusi, kad Kosovas įgyvendins paskutinės likusias sąlygas ir tai padarys laiku. Ir taip iš tikrųjų atsitiko, Todėl praėjusiu metu Liepos mėnesį komisija tą dar kartą patvirtino, tačiau dėje ir šiandien negalima balsuoti dėl trilogo rezultato. Bevizio režimo uh, grafikas buvo parengtas prieš ketverius metus, tačiau kai kurios valstybės narės blokuoja šį klausimą, izoliuoja Kosovą ir neleidžia užbaigti Europos integracijos procesų. Kodėl ES staiga išgalvoja papildomas sąlygas po to, kai šalis įgyvendino visus bevizio režimo kriterijus? Šitas požiūris nepadeda ES stiprinti pasitikėjimo Kosovo piliečių ir ne tik jų akise tie pažadai, kuriuos mes davėme Kosovui, turi būti įgyvendinti. Žinoma, kai kurios ES valstybės narės nepripažįsta Kosovo kaip valstybės, tačiau vizų liberalizavimas nebūtinai susijęs su valstybės pripažinimu. Reikia pripažinti tik tai kelionės dokumentus, kurie ir dabar yra pakankamai saugus. Negalima ir toliau laikyti už borto Kosovo, kadangi Kosovas įvykdė visus reikalavimus, komisija tai konstatavo ir todėl lai, labai svarbu deblokuoti situaciją taryboje ir parodyti, kad ES laikosi žodžio. Ačiū kolegai. Dabar EKR frakcijos vartų kalbės kolega Vistėsen bus antros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, yra priežasčių e, pasirodyti skeptišku, kai kalbam apie vizų liberalizavimą. Pirmiausia, praktinis argumentas iškeliamas taryboje yra tas, kad taryba nepripažįsta Kosovo kaip nepriklausomos valstybės. Tad yra sunku Europos komisijai priimti sprendimą tai ir blokuoja visą procesą. Bet man susirūpinimą kelia štai kas ir aš apie tai kalbėjau ir frakcijoje. Tas liberalizavimas ketina būti vienašališkas. Ir kai pamatai, proble kokias problemas kelia organizuotas nusikalstamumas, vėlgi susimastai. Matėme, kad ta problema labai aktuali vakarų Balkanuose. Vakarų valstybės patyrė tą problematiką taip pat. Būtent dėl to e, būtų reikėtos klausimus pirmiausia išspręsti. Auga radikalėjimo tendencijos vakarų Balkanų valstybėse. Būtent dėl to mm, saugumo, mm, saugumo siekis e, diktuotų, kad reikia laikytis atsargumo principų. E, vizos leidžia šiek tiek peržiūrėti, kas atvyksta į ES. Manyčiau, kad Europos komisija galbūt turėtų pe, pe, tuos migrantus, kurie išsiųsti iš ES, priimti. Ačiū. Alde frakcijos vardu suteiksime žodį kolegai Mlida. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, norėčiau padėkoti Staniai Fajon, mūsų pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už visas vietas pastangą šiuo klausimu. E, buvo pasiekta pažangos nuo 2016 metų. Tai jau tuomet Europos komisija siūlo e, panaikinti vizų reikalavimą Kosovo žmonėms ir e, trumpiems pabuvimams leisti atvykti žmonėms iš Kosovo Europos Sąjungą be vizų. E, kaip ponas Avramopolus e, komisaras sakė praeitą Liepos mėnesį, e, visi svarbiausi reikalavimai yra atitinkami. Su Jotkalnyje buvo ratifikuotas sienos sustarimas, ir taip pat pasiekta rimtos pažangos kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Rugsėjo mėnesį parlamentas balsavo pritardamas dėl to, kad prasidėtų tarp institucinės dėrybos, o rytoj mes balsuosime dėl to, kad tas sprendimas ir toliau būtų teigiamas. E, tačiau užbaigti šį procesą teks kitos kadencijos parlamentui. E, Per nelik ilgai Kosovas yra lib... izoliuotas nuo ES, vizų liberalizavimas bus teigiamas kitas žingsnis tai šaliai. Liberalizuotos vizos teikia neginčiamų privalumų. Žmonės gali tarpusavį lengviau bendrauti, lengviau palaikyti profesinius kontaktus, kurti profesinę partnerystę ir taip pat kurti ryšius tarp ES ir Kosovo. ES tai padės geriau skatinti reformas rečiosiuose šalyse raginant, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir kad būtų užtikrinta teisės viršenybė. E, prekeiviai žmonėmis e, nebeturės darbo panaikinus vizas. Ir kviečiu tarybą ir komisiją kuo greičiau priimti reikiamą poziciją, kad darybos pagaliau galėtų prasidėti. Nėra E, jokių priežasčių, kodėl Kosovo žmonės negalėtų laisvai be vizų atvykti į ES ir į Šengeno erdvę. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar žaliųjų frakcijos vartu kalbės kolegė Valero. Minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuo Kosovo nepriklausomybės pradžios 23 valstybės pripažino šios valstybės nepriklausomybę. Ir beje, e, Hagos teismas taip pat mano, kad tas pripažinimas nepažeidžia tarptautinės teisės. Tačiau penkios valstybės vis dar nepripažįsta - Kipras, Ispanija, Graikija, Rumunija ir Slovakija. Tad e, kol kas Kosovui E, taikoma vizų prievolė. Tačiau Kosovas tenkina visas sąlygas, kad vizų režimas būtų liberalizuotas. Mes turime vertinti ne politinės e, kalbas, o e, konkrečius faktus. Mes žinome, kad yra valstybių narių, kurios dar nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės, tačiau kurios balsavo už e, Kosovo įtaikytiną išimtį. Dėkoju. Dabar e, GUE frakcijos vardu. Pane Viržyje, dvi minutės. Prašom, Marija Kristin. Dėkoju, mielas Flavijo. Kosove gyvena mažiau nei 2 milijonai gyventojų. Ši valstybė išgyveno krūviną karą, 13 tūkstančių gyventojų žuvo, tad šitai valstybei vizų režimas dar nebuvo liberalizuotas. Tai yra ES kompetencijos e, klausimas. Bosnija, Albanija, pavyzdžiui, gali naudotis bevizijų e, režimu, kitos kaiminės valstybės, tačiau Kosovas vis dar lieka izoliuotas šituo e, požiūriu. Komisija pateikė teisėkros pasiūlymą 16 metais. Mes esame pripratę pakankamai greit e, ratifikuoti liberalizavimo susitarimus įvairiausiams e, saloms kaip Tonga, e, Taurų ir, ir, ir panašioms, kurios yra Indijos vandeninė ar panašiai, tačiau ten vyksta privilegijuoti Europos e, turistai. Tuo tarpu Balkanuose padėtis yra e, kitokia. Nors ir yra dar problemų, Kosovas yra padaręs labai didelę pažangą, daugiau pažangos netgi padaręs negu kai kurie e, Kosovo kaimynai, ypač teisingumo sistemos e, srityje. 2016 metais buvo vertinta padėtis ir 18 metais buvo e, darybiniai įgaliojimai parengti, tačiau taryba vis dar jų nepatvirtino, nes penkios valstybės vis dar nepripažįsta Kosovo. Mūsų frakcija pasisako už vizų liberalizavimą ir už laisvo judėjimo e, užtikrinimą su Kosovu. Todėl aš e, palaikau pranešėjos nuomonę ir dėkoju pranešėjai už E, ryštą ir atkaklumą. Dėkoju. Dabar ENF frakcijos vardu ponas Zilstra, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl savame suprantamų priežasčių Europos komisija nusprendė suteikti išimti vizų srityje įvairioms valstybėms, tarp jų ir Kosovui. Kosovas pats paskelbė savo nepriklausomybę, daug valstybių dar nepripažįsta Kosovo, kai kas mano, kad Kosovas yra nusikalstama, nusikaltėlių valdoma valstybė. Teisinės valstybės kūrimas Kosove atrodo yra patyręs e, fiasko, Kosove klesti prostitucija, prekyba narkotikais. Kol Kolumbijos narkotikų karteliai taip pat naudojasi Kosovo teritoriją kaip platsdarmu, tačiau yra užmerkiamos akis į, į tai. 90 jeigu e, laivas yra hermetiškas 90 procentų tik tai, tai vis tiek jis galų gale paskęsta. Ir tie 10 procentų nehermetiškumo kaip tik tai ir egzistuoja Kosove. Todėl mes balsuojame prieš. Dėkoju. Dabar žodis ponui Epidėdėjos. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kosovo piliečiams atšaukus vizas nauda būtų akivaizdi. Tai svarbu ir visam regionui. Mes turime pripažinti, kad Kosovas įvykdė beveik visus reikalavimus, tačiau nepakankamai kovoja su organizuotu nusikalstamumu kadangi šita šalis ir toliau yra teroristų užuovėje. Pasienyje vyksta susidūrimai su serbų piliečiams ir iš Serbijos taip pat mm, kyla pavojus, kad ir gali būti taip pat tam tikrų konfliktų su e, Albaniją. Todėl, mano manimu, kol kas